Professor Sun. I don't ask, no. Something to do with the web stream. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labas rytas, ponios ir ponai. Jūsų gal ir nedaug, tačiau vis dėlto. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad vertimo į rumunų kalbą šiandien neturime. Tik, tik šį rytą Taigi neturime vertimo į rumunų kalbą, todėl kad susirgo vertėjas. O po pietų jau jis tikriausiai pasveiks. Nežinau. Tiesiog taip yra. Pane Tikau. Pane pirmininkė, jums leidus norėčiau paprašyti, kad visą laiką būtų užtikrintas vertimas į rumunų kalbą, taip pat darbo grupėse. Deja, įtre komitete, nei darbo grupėse kartais net tiesa retai, tačiau kaip ir šį rytą, netgi komiteto posėdėje neturime vertimo į rumunų kalbą. Noriu maloniai jūsų paprašyti, atkreipti dėmesį į šį dalyką, nes vertimas yra esminis dalykas. Ačiū. Visiškai jums pritariu. Aš taip pat manau, kad e, labai svarbu turėti vertimą. Sekretariatas tikrai visada stengiasi, todėl kad žino, kad man svarbu užtikrinti jums vertimą į jūsų gimtasias kalbas. Tačiau trims, keturiems, e, penkiems kolegams, kurie čia yra, noriu pasakyti, kad šiandien daugiau vertėjų šioje salėje nei parlamento narių. Mes e, pakviečiame vertėjus, kad jie verstų į visas jūsų kalbas. Aišku, čia gal nereikėtų sakyti to jums, reikėtų sakyti kitiems, kurių salėje nėra. Tačiau aš pasakysiu, kad mane tai tikrai erzina, kaip mes vokiečiai gražiai sakom. Uh, negera praktika. Nes e, jei mes užtikriname jums vertimą į jūsų gimtasias kalbas, tai būkite tokie malonūs ir ateikite į posėdį Aš šimtų procentų jums pritariu, kad mūsų darbe, mūsų veikloje, nepriklausomai nuo to, ar šalis didelė ar maža, vertimas į jūsų gimtają kalbą yra itin svarbus. Na dabar pereikime prie mūsų darbo atvarkės. Šiandien pakvietėme viešnes ir svečius iš komisijos. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Stefą Mitchell, kuris yra e, įmonių skyriaus pirmininko pavaduotojas, ponas Orestas, sveikinu taip pat ir pona Weinbergą iš to paties generalinio direktorato. Taip pat noriu pasveikinti. Ačiū visiems, kad atvykote į šį posėdį. Tai rodo, kad jūs rimtai vertinate šią temą. Mes viešėdami Kalifornijoje ir kalbėdami su jaunais žmonėmis, uh, klausydami e, žmonių, kurie mums papasako apie tai, kad daugelis žmonių išvyksta iš Europos todėl, kad jiems iškelta bankroto byla. Todėl daugelis palieka ES ir išvyksta, kad ir į tą pačią Kaliforniją. Mes tuomet bandėme įsiaiškinti, kodėl taip vyksta. Mažose darbo grupėse dirbdami sužinojome, kad komisija daug veikia toje srityje, kuri mums yra visai nepažįstama. Todėl aš pakviečiau jūs, kad jūs galėtumėte supažindinti mus su naujausias įvykiais ir bendra padėtimi. Manau, kad gerai prisiminti, kad mūsų komitete reikėtų kalbėti ne tik apie energetiką, bet ir apie kitas temas, kurios yra svarbios įmonėms. E, reikia ieškoti būdų, kaip padėti toms įmonėms, kurios yra bankrutavusios, kad jos nebūtų sužlugdytos, kad joms būtų suteikta antra galimybė. Todėl dar kartą noriu padėkoti komisijos atstovams ir pirmiausia suteiksime žodį komisijos atstovams. Uh, O tada galėsime pasigilinti. Iki 10 valandos vyks e, komisijos pranešimų išklausimas, o 10 val. bus balsavimas. Todėl pirmiausia suteiksiu žodį jums. Prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, komiteto nariai. Norėčiau prisiminti mūsų generalinio direktoriaus prieš keltą metų pasakytų žodžius, kai mes kalbėjome apie tai, kaip e, vienus projektus susijęti su kitais projektais ir kaip sudėtinga derinti juos. Jis pasakė, kad jeigu komisija žinotų, ką ji žino, tuomet komisija jau daug žinotų. Na, šiuo atveju, jeigu jūs ir mes žinotumėme tai, ką žinome, tai jau būtų labai nema, nemažai. Taigi apie tai šiandien faktiškai ir pakalbėsiu. Norėčiau pirmiausia trumpai pristatyti mūsų darbą, kuris vyko šioje svarbioje srityje. Pastaruoju metu mano kolega e, daugiau detaliau pristatys situaciją. Na ir po to, aišku, mes mielai atsakysime jūsų klausimus. Bankrotas yra tas klausimas, kuris yra susijęs su įvairiais aspektais, niuansais. Visi puikiai žinome, kad maždaug pusė verslo įmonių išgyvena penkerius metus nuo įkūrimo. Mažiau gal žinome tai, kad apie 50 procentų visų verslo įmonių uždarimų yra susijęs su bankrotais. Tačiau labai mažai žinome ir tikrai reikia labiau pasidomėti apie tai, kad tik tai 4-6 procentai visų bankroto atvejų yra neteisėti, susijęs su sukčiavimu machinacijomis. Na ir visuomenės e, akise, visuomenės, e, visuomenė to tikrai nesupranta. Tinkamai to nesupranta net ir verslo bendruomenė. Tas faktas nėra toks plačiai žinomas. Jeigu bandysime pasidomėti, ko bijo žmonės, kodėl nesteigia verslo įmonių. Pirmoji rizika, kurią jie paminė, yra tai, kad bijo bankrutuoti. Antras pavojus - e, neiškumas, kokios bus pajamos. Ir trečias - e, rizika prarasti turtą. Kitaip žodžiais tariant, žmonės bijo viską prarasti. Na ir galime kalbėti apie tai, kad verslininkai nebijo rizikos, tačiau bijoti prarasti visko, viską yra iš tiesų normali baimė. Taigi iš tiesų prieš pradant verslą žmonės štai būkštojo dėl tokių dalykų. Ir tai daro poveikį dviejopą linkmę. Pirmiausia, daro poveikį tiems, kurie jau turi verslą, kurie nėrė į verslo pasaulį. Jie susiduria su įvairiomis rizikomis ir mūsų teisinės verslo sistemos e, yra tokios, kad jiems gal sudėtinga ir sunku plėstis, tęsti verslą ir tam tikrais atvejais tai nėra vien tik tai psichologinis jausmas, tai yra ir praktiškai sudėtinga, faktiškai neįmanoma turint omenyje, kad procedūros yra labai ilgos ir dėl pačių procedūrų pobūdžio praktiškai ir netgi teisiškai tikrai sudėtinga vėl steigti verslą. Na, maždaug 95 ar 96 procentai žmonių dažniausiai nepatenka į tokią situaciją, kai susiduria su kažkokio nesažiningumo atvejais, machinacijomis, tikrai toks procentas nėra didelis. Didelė dauguma atvejų, bankroto atvejų yra susijęs su domino poveikiu, kuomet, pavyzdžiui, vėluojama sumokėti, klientas neapmoka sąskaitos, tiekėjas netvyksta tinkamu ir reikiamu laiku, susiklosto nepalankiai įvykiai ir nesvarbu, valdymas ir vadyba gali būti gera, tačiau e, tai sukelia bankrotą. Ir tai tikrai nėra susijęs su nelegalia veikla. Taigi žmonės bijo steigti verslą neproporcingai. Na ir verslo įmonės, jeigu įsisteigia antrąjį kartą, jos auga greičiau, plečiasi greičiau, apyvarta didesnė, sukūriamo daugiau darbo vietų. Yra ir antras poveikis. Šalia to, kad tai daro tiesioginį poveikį patiems verslininkams. Antrasis poveikis yra štai koks būsimi verslininkai tiesiog e, bijo užsimti verslu dėl to, kad egzistuoja įvairių tokių išanksnių nusistatymų ir problemų. Pažvelgus į Eurobarometro duomenis, matome, kad nuo 2009 metų tik 45 procentai europiečių norėtų steigti verslą, o ne dirbti kažkam. JAV, pavyzdžiui, ir pirmininkas apie tai kalbėjo, kalbėjo, kad lankėsi Kalifornijoje, situacija yra visiškai priešinga. Taigi, jeigu palyginsime save su amerikiečiais ir Azijos valstybėmis, suprasime, kad pas mus verslininkystėje yra didelė spraga ir tai stabdo potencialų augimą. Eurobarometre mes leidome žmonėms pakomentuoti įvairius pareiškimus ir paklausime, ką jie mano apie štai kokį pareiškimą - nepradėk verslo, nes jis gali žlugti. 48 procentai europiečių tam pritarė. Tik 19 procentų amerikiečių tam pritarė. Vėlgi matome didžiulį skirtumą. Mes švaistome kapitalą žmogiškųjų išteklių talentų prasme dėl to, kad bank, bankroto praktika yra štai tokia. Ir su bankroto situacija yra susiję įvairūs niuansai. Egzistuoja tik du europiniai teisės aktai šioje srityje - reglamentas 1346 2000 metų, kur kalbama apie nemokumo procedūras ir kalbama apie jurisdikciją, kuri taikoma bankroto procedūrų atveju, jeigu yra tarp valstybinis atvejis ir yra pripažįstami teismo sprendimai kitose valstybėse. 2002 m. 74 direktyva, kur yra numatyta apsauga darbuotojams nemokumo atveju. Čia abu teisės aktai siekia labai kilnių tikslų, lygios teisės visiems, ypatingai kai atvejai yra tarp valstybiniai. Tačiau Tai yra procedūros pabaiga, o ne pradžia. Kai tuo tarpu mums reikia pamastyti apie pirminės stadijas labiau. Ir taip pat nėra sprendžiamas antro, antros galimybės klausimas. Mes keletą metų bandėme panalizuoti, kaip sąžininkiems verslininkams suteikti antrą galimybę. Uh, Studijos buvo atliekamos 2004-2005 metais, 2007 metais. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia kovoti su verslo nesėkmių stigma ir rodyti efektyvių nacionalinių politikų pavyzdžius, politikų, kurios veikia Europoje. 2008 metais smulkaus verslo akte mes konkrečiai prašome valstybių narių skatinti pozityvų požiūrį į leidžiantį verslininkams iš naujo pradėti. Ir tie, kurie pradeda antrą kartą, turi būti su jais vienodai elgiamasi, kaip ir su tais, kurie pirmą verslą steigia pagal verslo paramos schemas. Na ir galiausiai, ir kas įdomiausia matyti mūsų diskusijoms bus, mes prašėme valstybių narių pasirūpinti, kad visos teisinės procedūros taikomos verslui uždaryti, jeigu bankrotas nėra saučiajimo atvejis, kad procedūros būtų užbaigtos per vienerius metus. Na žinoma, šis rytis, matyti, yra lengviausias kelias, bet pažangos čia padaryti sunkiausia. Dabar vidutiniškai 27 valstybėse narėse verslui uždaryti prireikia beveik dviejų metų. Airijoje tą galima padaryti per e, mažiau nei metus, Slovakijoje ketverius metus. Šiuo metu pradžioje mes peržiūrėjome smulkaus verslo aktą ir akcentavome vėlgi šią problemą ir prašėme valstybių narių, kad būtų skatinami verslininkai pradėti verslą antrą kartą, mažinant atsiskaitimų ir skolų išmokėjimų laikotarpį po bankroto iki maksimaliai trijų metų. Tai vieneri metai verslui uždaryti ir maksimaliai trys metai, per kuriuos reikia išmokėti skolas yra išmokamos skolos. Yra antrojo, antrosios galimybės portfelis, kuris yra numatytas ir verslininkams, ir politikams, teikiant informaciją šiuo klausimu. Ir esame sukaupę nemažai ir tolesnių žinių. Ir aš dabar perduosiu mikrofoną mano kolegai, ponui Oresti, kuris apie tai ir papasakos. Thank you very much. Labai ačiū. Pats bankrotas yra pats žodis yra nemalonus. Mes iš karto išgirdęs tą žodį, iš karto sureagoji, kad, nes tai žodis nemalonus. Klausimas taip pat yra sudėtingas. Atrodo, kad niekas nenori artintis prie kažkokio tai žlugusio verslo. Tai kodėl ir kokiu požiūriu mes bandome spręsti, kokiu būdu spręsti šias problemas. Bankrotas yra antras, antra galimybė, tai yra procesas. Bankrotas nevyksta vien šiaip savo. Pabundi ir štai bankrotas. Tai yra judėjimas. Bendrovė susiduria su problemomis, galbūt reikia pradėti jos restruktūrizavimą, e, galų gale e, jį gali bankrutuoti arba ne. Ir šioje įvykių grandinėje mes e, pradėję dirbti ties šio klausimu 10-ame dešimtmetyje bandome analizuoti, koks yra bankroto efektas ir kokia antros galimybės situacija Europoje. Ir matome, kad yra daug potencialo veiksmams, e, kuriais nepasinaudota iš valdžios institucijų pusės. Kalbame, jeigu galima taip sakyti, apie asmeninį nemokumą, nes mes norime daugiau dėmesio skirti antrai galimybei, suteikti galimybę signalą vers, verslinkams, kad gali būti antra galimybė, kad verslininkystė nėra, ar žlugęs verslas nėra dar a, e, nuosprendis iki gyvos galvos. Taigi, pirmiausia, reikia e, sustelkti į asmeninį nemokumą, kai bendrovė žlunga, ji žlunga. O kaip e, su verslininku, jeigu verslininkas bankrutuoja. Stefani paminėjo du svarbius dalykus, kad šiai stryčiai skirta nepakankamai dėmesio ir yra dviejopas poveikis verslumui. Verslininkai, kurie patyrė bankrotą, yra vis tiek e, e, verslininkai Ir e, turbūt nežinote, kaip sunku rasti tokių verslininkų, kurie turi verslumo dvasę Europoje. Tokie žmonės turi patirties ir e, bankrutavę vieną kartą jie gali būti kur kas geresni verslininkai. Tačiau tas poveikis yra dar ir tolesnis, kaip minėjo Stefanija. Yra daug jaunų verslininkų kurie nepradeda e, savo verslo dėl to, kad bijo e, žlugti. Ir skaičiai gana dideli. Vienas mūsų naujausių tyrimų šią temą e, yra Eurobarometro tyrimai skirti verslinkystėj vidutiniškai 50 procentų gyventojų sutinka su tuo, kad nereikėtų pradėti verslo, jeigu yra galimybė kad tas verslas nepavyks. Blogiausia yra tai, kad verslas ir rizika yra iš esmės tas pats. Taigi čia jau matome stiprų signalą. 50 žmonių bijo pradėti verslą dėl to, kad bijo sužlugti. Tokie skaičiai nelabai padrasina, bet galbūt blogiau yra tai, kad jeigu palyginsime tai su Junktinėmis valstijomis, kur e, skaičius yra 26 procentai, matome, kad e, Europoje yra dvigubai blogiau negu Amerikoje ir Kinijoje. Štai tas skaičius yra 23 procentai. Taigi, e, Junktinės valstijos ir Kinija yra pasauliniai konkurentai mūsų atžvilgių, tačiau jie turi kur kas palankesnę verslumui, e, palankesnį požiūrį. Rezumuojant, galima pasakyti, kad e, Europa švaisto verslininkystės kapitalą dėl tos situacijos, dėl mūsų turimos praktikos. Tai yra svarbu, ypač tokiuose sritise, kur e, būtume mes suinteresuoti, tai yra e, aukštų technologijų srityje, kur mes turime inžinierių, technikų, tai yra žmonės, kurie gali dirbti institucijose, gali būti viešose paslaugo, teikdami viešas paslaugas. Ir manau, kad galtinis rezultatas yra tai, kad mes prarandame daug potencialo. Ne tik e, dėl to, kad e, verslininkai žlunga, bet dėl to, kad kai kurie žmonės nepradeda verslo. Vienas iš veiksmų šią prasme po ekspertų grupės SPA rekomendacijų, kur ministerijų iš visų asmenarių ekspertai dirbo. Ir uh, laisvosios prekybos zonos šalis, taip iš viso 33 šalių ekspertai svarstė, ką daryti, kad, e, ver, kaip padaryti, kad verslininkai ar pradedantis versla, verslininkai uh, galėtų jaustis drąsiau ir sukurtų daugiau bendrovių. Dokumentas yra gana trumpas. Galite jį rasti ten, kur minėjo Stefanija. Ir ten parašyta, ką daryti, kad išvengtum makroto, kad neprasidėtų teisinės procedūros ir kaip gauti galimybę antrą kartą pradėti verslą. Ten išdėstyti visi veiksmai, ką galėtų padaryti bendrovė, kai turi finansinių problemų. Ir vienas dalykas, kurį radome, supratome ir nustebome, kad kai pradedamos bankroto procedūros, paprastai jau yra per vėlų. Kai kalbame apie bankrotą, reikėtų kalbėti ne apie teisinę procedūrą, bet apie bankroto prevenciją, ką galima padaryti, užtikrinant, kad verslo žmogiškasis kapitalas nebūtų prarastas <clears throat> ir kaip išgelbėti tą žmogišką kapitalą, gražinti jį į ekonomiką, kad būtų kūrima daugiau darbo vietų ir užtikrintas augimas. Ir svarbiausia galbūt rekomendacija, į kurią atsižvelgia SPA, yra ta, kad mes prašome valstybės narės uh, numatyti automatišką visų skolų panaikinimą po bankroto procedūros pabaigos per trejus metus. Mes turime suteikti antrą galimybę verslininkui, kad jis e, net beturėtų skolų ir galėtų kurti naują bendrovę. Yra daug tyrimų e, šioje srityje, kurios patvirtina tokią informaciją. Tai nėra tiesiog kažkokia mintis iš lubų. Tarptautinė ekspertų grupė parengė tyrimą dar 2001 metais, kurie sako, kad maksimalus tokių planų terminas neturėtų viršyti keturių metų, o geriausia, jeigu jis būtų trys metai. Tai yra tartotinės tyrimas, kurį atliko nepriklausoma organizacija. Kitus tyrimus yra atlikė, atlikusi komisija, komisija e, ir rezultatas yra tas, kad e, bankroto procedūrų užbaigimo galtinis terminas turėtų būti trys metai. E, buvo surinktas seminaras, kur dalyvavo Danų, Luksemburgo, Latvijų, Švedų e, institucijos ir buvo pademonstruota, kad tokia bankruoto užbaigimo procedūra dažnai užsibaigia greičiau negu per tris metus. Ir e, visi tyrimai rodo, kad toks uh, skolų išieškojimo terminas turėtų baigtis uh, trimis metais. Yra uh, Junktinės karalystės tyrimas, kur, rod, kuris rodo, kad geriausia, kai uh, tas procesas baigėsi per vienerius metus, nes praėjus trims šešiems mėnesiams jau nebėra galimybių išieškoti jokių lėšų. Uh, Todėl kreditoriams e, galimybė, e, na, nauda iš to e, yra maža, kad asmuo yra laikomas tarsi ir supančiotas. O nauja bendrovė, pradėjusi veikti, gali iš tikrųjų gražinti ir atlyginti tą žalą, kuri buvo sukaupta ankstesnės bendrovės. šia, šiam aspektui yra skirta ir daugiau informacijos toje interneto e, buveinėje, tinklavietėje, kurią minėjome. Tačiau mes manome, kad reikia imtis priemonių, žengti žingsnius, e, informuojant verslininkus, ypač šiomis dienomis, kad verslu, verslinki, verslininkystė nėra nuosprendis iki gyvos galvos. E, nes pradėjęs verslą jeigu žlugsi, tai dar nebus gyvenimo pabaiga. Visiems mums e, tenka suklysti asmenime gyvenime. Ir niekada juk nemanome, kad tai yra gyvenimo pabaiga. Taigi turėtume galvoti apie tai, kaip palengvinti tos antros galimybės panaudojimą. Minutėlę norėčiau pastebėti, nes mūsų uh, Svečiai. Tai yra pas mus dabar lankosi ir daugiau nei 20 mokytojų dalyvaujančių, dalyvavusių konkurse naujos energetikos kryptys Europos Sąjungoje ir šiandien pas mus vieši mokytojai, kurie šį konkursą laimėjo. Sveikinu Jūs atvykusius į mūsų komitetą. Noriu tai pasakyti, kol Jūs dar neišvykote. O dabar Jūs galite te tęsti savo panešimą. Tik norėjau pridėti vieną pastabą. Prieš keturias savaitės mes baigėme parengiamuosius brošiūros darbus. Brošiūros pavadinimas yra sėkmės paslaptis. E, brošiūra parengta visomis įmanomomis kalbomis ir jūs galite pasirinkti savo nuožiūrą. O šiais metais šis lankstinukas kaip tik daugiausia dėmesio ir skiria antrosios galimybės suteikimo. Mes kalbame apie įvairius verslininkus, kurie atsigavo po bankroto, jie dalinasi savo įspūdžiais Gali būti, kad jūs net rasite informacijos apie jūsų kaiminystėje bankroto bylos patirtį turinčius žmonės, verslininkus. Jie kalba apie tai, kodėl jie išgyveno, kaip jie išgyveno ir manau, kad e, pavarčius šį e, lankstinuką, šį leidinį galima e, atrasti daug įdomių, įkvepiančių minčių apie įvairių žmonių patirtis. Labai ačiū. Dar vienas papildymas. Taip? Taip, ponia pirmininkė, norėčiau sureaguoti į jūsų įvadinės pastabas. Manau, kad turėtume ieškoti būdų, kaip skatinti verslumą ES. Maždaug 4 milijonai kiekvienais metais e, naujų darbo vietų yra sukūriama įsteigus naują įmonę. Taigi e, reikia skatinti verslininkus teikti įmonę, turime e, formuoti, koordinuoti savo politikas ES regioninių ir nacionalinių lygmenių, kad verslininkai būtų remiami. Tai yra labai svarbus elementas. Yra ir kitų komisijos iniciatyvų, pavyzdžiui, skatinti verslininko įvaizdį, gerinti jį. 80 procentų visų e, piliečių mano, kad e, verslumas prisideda prie ekonomikos e, gerbuvio. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Vengrijoje tik 20 žmonių taip mano. Antras svarbus aspektas yra švietimo sistema. Kartais švietimo sistema atitolina žmogų nuo verslumo minčių, vietoj to, kad e, priartintų jį. Taigi, Turime e, skatinti verslumo idėjų dėgymą ir švietimo sistemoje. Tiesiogiai įtraukiant valstybės nares ir e, vyriausybės, kad jos prisidėtų prie verslumo idėjų skatinimo ir verslo aplinkos gerinimo. Komisija rengia ir įvairias metodologijas, kurios apima keitimasi pažangiaja patirtimi, yra analizuojami statistiniai duomenys keletą metų, yra nagrinėjami valstybių narių veiksmai. Ir aš manau, kad dabar galėtume toliau diskusijas pakreipti tą linkmę, kurią jūs norite. Ačiū. Šiandien iš esmės norėjome kalbėti apie bankroto teisę, tačiau jūs esate visiškai teisų, čia turime kalbėti ir apie daug platesnę sferą. Kartais politikai turėtų pasvarstyti apie tai, ar priimamas teisės aktas verslo aplinkybės supaprastina, ar kaip tik sukuria nau, daugiau naujų barjerų. Tačiau tai e, atskira tema, o dabar poniai Padimata žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos atstovams už ypač įdomius pranešimus. Manau, kad Jūs kalbėjote apie tai, kad jei mes žinotume tai, ką jūs žinote, tai mes žinotume daugiau. Tiesa. Tikrai įdomus jūsų pateikti statistiniai duomenys tiek apie verslumą, tiek apie bankroto procedūras, net mentalitetą, e, kuris lypi už šių procesų. Ir pagaliau tai, kad bankrotuojantis asmenys ar bankrotuojančios įmonės yra labai neigiamai vertinamos, stigmatizuojamos, nepriklausomai nuo to, ar jos bankrutavo dėl um, sažiningų aplinkybių, ar sukčiavo, vis tiek visos bankrutuojančios įmonės yra stigmatizuojamos, stigmatizuojamas net verslumas. Apie tai turėtume kalbėti. O jūsų išsakytos mintys parodė, uh, kad mes turime imtis konkrečių žingsnių e, konkrečiose sferose. Ypač turime daugiau dėmesio skirti prevencijai. Turime išties spręsti radikaliais metodais net e, šias problemas. Ypač šiandien didelės ES ir eurozonos krizės akivaizdoje uh, Privalome reaguoti greitai, turime ieškoti tvarių sprendimų, nes verslumas yra nepaprastai svarbus dalykas. Turime patobulinti bankroto procedūras, turime panaikinti bet kokį įmonių stigmatizavimą, turime suteikti tą antrąją galimybę. Tai šiandien yra itin būtina. Todėl, kad tik skatindami verslumą galėsime įkvėpti gyvenimą ES ekonomikai, ypač eurozonos šalyse. Jo labiau, kad visa ES ekonomika atsidūrusi sunkmetyje. Ir bankroto problema ar bankroto procedūros, bankroto iškėlimo faktas apskritai kartais net nepriklauso nuo konkrečios įmonės veiklos, o greičiau nuo krizės. Prieš tris metus bankroto bylos buvo keliamos daugiausia bankams, dabar e, bankrutuoja vis daugiau įmonių. Privalome ieškoti priemonių, kurios sušvelnintų dabartinę situaciją. Privalome pažaboti visus neigiamus reiškinius. Yra dar daug manevro laisvės tiek ES, tiek Eurozonoje, tiek tose valstybėse, kuriams labiausiai reikia pagalbos. Ačiū kolegė Hercog. Čia mena. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems prelegentams. Stefani, ponui Oresti ir ponui Vezenberg. Aš manau, kad mes jau daugelį metų tvarkome šį smulkaus verslo aktą. Aš čia dirbu ties tuo klausimu nuolatos ir džiaugiuosi, kad esu praneš... buvau pranešėję dėl smulkaus verslo akto. Džiaugiuosi, kad matome, kad tarp pirmojo ir antrojo gimtadienių pasiekėme vis geresnių rezultatų. Kalbant apie bankrotą, buvo paminėta žodis stigma. Turėčiau visgi pasakyti, kad neseniai sužinojau, ką reiškia stigma. Dėl to, kad jūs čia atvykote ir visi trys dalyvavote smulkaus verslo viršūnių sutikime, prieš dviejų, du mėnesius mane pakvietė moterys ambasadorės į Vengrijoje papasakoti apie E, smulkaus verslo aktą ir tas e, posėdis įvyks rytoj. Man, man paskambino organizatoriai ir mane informavo, kad jis e, privalėjo kviesti ir komunistus. Ir pasakė, kad turi atsi, dėl to atsistatydinti, taigi aš kaip ir supratau, kad ką reiškia stigma ir manau, kad Europos parlamentui dabar labai uh, svarbus irgi momentas. Grįžtant prie temos, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, jog žmonės sužinotų, kiek praranda intelektinė, ekonominė prasme, kai verslininkai bankrutuoja ir kai sunku jiems vėl pradėti verslą. Tie žmonės mokėsi. Taigi buvo investuojama į išs, jų išsilavinimą mokyklose, universitetuose ir ta, tos investicijos prarandamos dėl to, kad jie negali sugrįžti į ekonomiką ir sugražinti tą pridėtinę vertę, kurią įgyjo per išsilavinimą. Taigi aš manau, kad tai yra labai svarbu suvokti. Jūs teigiate, kad nuo ketverių metų bus mažinamas laikotarpis iki trejų metų, bet per trejus metus irgi nuostoliai yra didžiuliai. Ir ar jūs pabandėte išsiaiškinti, ką per tą laikotarpį daro tie žmonės, kai negali pradėti to antrojo verslo, ar jie turi darbą, ar jie yra bedarbiai, ar jie pasuka į tą šešėlinę ekonomiką. Ką jie iš esmės daro, nes e, kalba eina apie žmonės. Esu socialistė ir Kartais e, žmonės e, stebisi, kad aš kalbu apie verslininkystę, tačiau aš manau, kad už, užimtumas be darbdavių neįmanomas, ar tie darbdaviai būtų smulkus ar stambus. Tai yra užimtumo politikos dalis Europoje. Mano kitas klausimas būtų štai koks. Vyrauja nesaugumo jausmas, kuomet yra pradedamas verslas inovacijų mokslo tyrimų srityje. Ir tai yra labai svarbu rinkai, nes mokslinių tyrimų, inovacijų rezultatai siūlo visiškai naujus produktus, paslaugas rinkoje ir tai susiję, aišku, su, su didesnė rizika nei prastinis verslas. Ar turime kažkokių tai konkrečių skaičių įrodančių, kad tokios verslo įmonės susiduria su didesnė rizika? Nes mums ITRE komitete, kur mes kovojame už tai, kad būtų investuojamos inovacijos, moksliniai tyrimai, turime įtikinti finansų ministrus, kad tai yra puikia, puikia investicija ateičiai. Mes esame ypatingai suinteresuota grupė ir matome, norime, kad jauni žmonės įgytų vis daugiau įgūdžių. Taigi aš norėčiau Jūs padrasinti toliau tęsti tą darbą ir apie tai informuoti žmonės, nes komisija gali sukaupti duomenis, sukurti politiką, bet jeigu apie tą politiką žmonės nežinos, tuomet praras, prarandamas laikas. Ir aš norėčiau pasiūlyti komisijai gal kartu su parlamentarais parengti straipsnius tais konkrečiais klausimais. Stambiems laikraščiams Europoje, kad tai būtų suprantama verslininkams. Verslininkai juk kalba savo kalbą. Ir tai yra labai aktualu dabar krizės metu. Visi bando kažkaip išsaugoti tą savo įmonę. Ir labai puiku, jeigu jie žinotų, kad yra komisija, tarkim, kuri galėtų jiems suteikti vilties, pasiūlyti planą ir tą, tą verslą pradėti iš naujo. Dar vienas dalykas. Pradedant minti dviratį, ką sunkiau išmokyti tą, kuris niekada nebandė važiuoti dviračiu, ar tą, kuris yra bandęs, bet jam nepavyko. Taigi aš manau, kad dėl tų baimių dažnai žmonės e, nenori pradėti verslą. Tankė. Pavlas Rubikas. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad svarbiausia problema, kurią turime išspręsti, yra štai kokia. Įsteigus įmonę reikalingas ir įstatinis kapitalas. Tai reiškia, jau steigiant įmonę reikia užtikrinti pakankamą kapitalą. Dažnai imamos paskolos, kad apskritai būtų įmanoma įsteigti įmonę. O tiesa tokia, kad daugiau išleidžiama, nei gaunama, e, parduodami tokie produktai ir tokios paslaugos, kurios e, turėtų būti naudingos vartotojams. Taigi, kalbant apie pelną, jei jis yra didesnis e, nei išlaidos, jis yra neapmokestinamas. Ir būtent pelnas galėtų sudaryti įstatinio kapitalo dalį, vėliau pelną reikėtų panaudoti ir investicijoms. Manau, kad e, didžioji problema yra likvidumo trūkumas įmonės viduje. Antras, kita problema yra nurašymas jei, pavyzdžiui, lyginsime su amerikiečiais, Europoje 63 eurai, tuo tarpu Amerikoje 5000 eurų trumpalaikio nurašymo. Matome, kad Amerikoje yra taikomas daug mažesnis apmokestinimas numatytas. Pavyzdžiui, Austrijoje, jei e, nuomojami ar perkami pastatai yra numatytas 30 metų išsimokėjimo terminas. Tuo tarpu Vokietijoje paskolos išmokėjimo terminas yra net 50 metų. Tai reiškia, kad e, daugelis įmonių patenka į tikrus mokestinius spastus Ir būtent šias taisyklės reikėtų peržiūrėti, ieškant atsakymo, kaip ypač krizės akivaizdoje galėtume padėti toms įmonėms, kurios turi nepakankamai įstatinio kapitalo. Tuo tarpu pakankamą kapitalą turinčios įmonės yra atsparios kriziai, reikėtų numatyti lankstesnės taisyklės jų verslui. Kai įmonė um, bankrutuoja, visus skolinius įsipareigojimus perima valstybė ir ypač Europoje dabar krizės akivaizdoje dėl labai nelankščių taisyklių e, darbo rinkoje didėja e, valstybės įsiskolinimas. E, todėl turime ieškoti atsakymo, bandydami kurti lankstesnes e, darbo sąlygas, darbo laikus, e, ieškodami e, sričių, kurias galime išnaudoti, nes kartais ypač pagyvėjus ekonomikai uždirbama daugiau, tuo tarpu ekonomikoje sulėtėjus yra uždirbama mažiau pinigų ir turime ieškoti galimybių tapti konkurencingesniais pasaulio arenoje. Jei negebė, nesugebėsime išspręsti apmokestinimo klausimų, lankstumo klausimų, tai ta spiralė vedanti mus žemyn įsisuks dar labiau. Ir tuomet socialinė apsauga nebebus įmanoma. Jei kalbame apie jaunimą, kuris siekia konkrečių rezultatų, turime ir jiems numatyti galimybės prisimti atsakomybę. Reikia suvokti, kad įmonė ir verslininkai atsakingi ir už savo darbuotojus. Taigi turime ieškoti paskatų jauniems žmonėms, kurios leistų jiems prisimti atsakomybę už savo veiklą nes e, kartais reikia tiesiog lankstesnių sąlygų šeimos viduje, kad būtų galima užsimti verslu. Turime atsisakyti bet kokios biurokratijos, supaprastinti atlyginimų apskaičiavimą, galbūt bruto minus 50 procentų formulė čia tiktų. Manau, kad reikia e, dramatiško racionalaus požiūrio siekiant išlikti konkurencingais, nes priešingų atveju bankroto bylų skaičius tik daugės, o mes e, sėdėsime prie didelės skolų krūvos. Ačiū, ponia Keli, viena minutė, todėl kad neturime laiko atsakymams. Yeah, Vienos minties pakaks, pirmininkė, ačiū labai. Uh, Tik norėčiau pritarti Poliui dėl to, ką jisai pasakė. Na ir bendrai kalbant apie bankrotą ir panašiai, reikia absoliučiai keisti pirmiausia požiūrį ir antrą požiūrį į tai, kas mūsų manimo yra sėkmė ir nesėkmė. Amerikoje visiškai kitaip tie dalykai vertinami. Nesėkmė yra sėkmės pradžia amerikiečių manimų. O pas mus yra su bankrotais jis yra susijusi stigma, tarsi jie yra kokie parazitai. Taigi tai yra labai nesveika mąstysena, konkurencingoje aplinkoje, jeigu norime kažko pasiekti, bus ir sėkmių, ir nesėkmių. Na, žinoma, verslo patirtis, bandant siekti rezultatų ir netgi nesėkmės patirtis iš tiesų yra naudinga, kai yra bandoma tą daryti antrąjį kartą. Taigi turime pasimokyti, turime išlikti konkurencingi ir drąsinti verslininkus imtis verslo. Jetzt, uh... Labai ačiū. O dabar penkios minutės komisija. Nežinau, kas atsakys. Prašau, ponia Weinberger. Pabandysime atsakyti kartu trumpai. Ypač norėčiau grįžti prie ponios Herco išsakytų idėjų apie riziką. Daugelis, kai kalba apie verslumą, e, visi žino, kad e, svarbiausias brožas yra rizikos prisėmimas. Tai uh, yra neteisingas požiūris, nes svarbiausia yra rizikos prisėmimas, tai svarbu uh, naujovių, uh, bendrovių, kurios susima naujais produktais uh, atvejai tai yra, ko gero, svarbiau kalbėti apie rizikos valdymą, e, žengiant vieną žingsnį įvertinant riziką ir taip toliau ir taip toliau. Yra būdų, kaip tai valdyti, tačiau svarbiausia būtų vengti rizikos, o ne imtis rizikos, nerizikuoti. Antra pastaba dėl ekonominės žlugimo rizikos. Jeigu pažvelgsime į automobilių e, avarijas, tai bendrai galvojama, kad jam, jeigu jam įvyko nelaimė, draudimas sumokės kartais nemažai ir galės nusipirkti naują automobilį. Tai e, turi didelį ekonominį poveikį. O jeigu verslininkas žlunga, e, dažnai sumos yra mažesnės negu automobilio avarijos metu, visi sako, o šitas virukas kvailas. Taigi, reikia keisti e, požiūrį į tokius dalykus, nes automobilis nieko gero visuomenė neduoda, o verslininkas iš tikrųjų duoda daug daugiau. Toliau a, e, norės paprašyti kolegų pratesti. Norėčiau patikslinti keletą dalykų. Noriu padėkoti nariams už e, padrasinimą. Buvo ypač įdomu išgirsti e, pavyzdį apie verslą, kuris apmokestinamas už jų einamosius mokėjimus. Čia turime kelių, keletą pavyzdžių taip pat. E. Ponios ir ponai, šį rytą išklausėme e, ypatingai įdomų pranešimą ir tokiame jaukiame ratelėje aptarėme daug svarbių dalykų, o tie, kas dabar prisijungia naujai, ateina į salę, prašyčiau jūsų tylos. Žodis jums dabar. Thank you. Uh, yes. Labai trumpai. Kaip minėjau, pinigų srautų situacija kai kuriais atvejais čia atsispindi ir būtų malo įdomu tai aptarti detaliau. Vienas svarbus dalykas, kurį minėjo ponia Hercog, tai yra trijų metų termino klausimas. Neturime laiko viską detaliai aptarnėti, tačiau čia yra du klausimai. Vienas yra bankroto procedūrai skirtas laikas, o kitas terminas yra terminas, kuomet e, panaikinamos visos skolos. Taigi yra terminas, kuomet galima reikalauti gražinti skolas. Ir kaip čia buvo sakyti, po gana trumpo laiko jau nėra jokios naudos išieškant skolas. Taigi, kuo trumpesnis tas laikotarpis, tuo geriau. Dėl teismo proceso. Tai kartais tokius e, ginčius galima išspręsti be teismo, nes kalbama ne apie baudžiamosius nusikaltimus, o apie klaidas. Ir kartais galima viską užbaigti greičiau negu per metus tai yra labai gerai. Mes suprantame, kad šis klausimas yra skubus, kas čia buvo pasakyta, tačiau mes kalbame apie individų bankrotą, ne apie bankų korporacijų bankrotus. Tačiau čia yra pavyzdys taip pat, yra taip pat, kad kuomet e, ginčius galima išspręsti be teismo gana greitai irgi yra e, vertinga patirtis. Mielos kolegės, mėly kolegos, paprastai aš esu e, nepaprastai ramus ir kantrus žmogus. Tačiau dabar tai yra tikrai didžiausia gėda, kai e, dideliai strautai mūsų naujai ateinančių kolegų čia tiesiog įteka į salę ir trukdo mums išklausyti komisijos uh, atsakymo. Aš prašau tiesiog tylos. Dar kartą žodis komisijai. Conclude... Manau, kad galime padaryti e, išvadą, kad džiaugiamės jūsų padrasinimu dirbant šį darbą. Mes e, mielai tęsime šią diskusiją e, toliau. Yra daug galimybę aptarti detaliau šios klausimus. Tačiau manau, kad e, turime skubiai imtis veiksmų dėl dabartinės situacijos ir bandyti išsaugoti verslo kapitalą, kuris yra vienas svarbiausių išteklių. Dar kartą ačiū ponia pirmininkė ir gerbėjų parlamento nariai. Darf den Damen und Herren der Kommission ganz Noriu nuoširdžiai padėkoti poniams ir ponams iš komisijos. Šį rytą tikrai kalbėjome labai svarbę temą. Mes daug kalbame apie energetikos sektorių. Suvokiame, kad esame gilioje finansų ir ekonomikos krizėje. O dabar e, išklausėme komisijos pranešimus apie bankroto procedūras Europoje ir situaciją tiek ES, tiek pasaulyje. Aš Manau, kad jūsų pranešimai buvo labai naudingi mums. Tikiuosi, kad ši tema bus plėtojama ir toliau. Tikrai yra daug temų, daug sričių, kurioje ir mes patys galime imtis tam tikrų veiksmų, siekdami, kad verslas išsilaikytų. Ačiū dar kartą Jums. Thank you so much. Oh, ja, aber die mag sie verstehen es. And uh, so I believe you this, and uh, it's, it's more needed in other languages okay. we have. That's the français, c'est pas pour moi. no, the, the German is I have, I have, have reserved. so, liebe Kollegen und Mielos kolegės, mėly kolegos, atsiprašau, kad aš taip e, emocionaliai sureagavau, tačiau tikrai gaila ir liūdna, kad Kartais nutinka taip, kad mes pakviečiame tam tikrus ekspertus, jie skaitos įdomius pranešimus, o komiteto narių komitete susirenka netiek jau daug. E, reikėtų svarstyti e, galbūt kitokią posėdžio organizavimo tvarką, gal reikėtų numatyti mažiau darbo tvarkės punktų, tačiau pasiekti, kad jūs tikrai sėdėsite posėdėje. Po ir mm, bandžiau jūs visai nuraminti, o dabar matau, kad kolega nori pasisakyti. Visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte, ponė pirmininkė, bet aš norėčiau pasakyti, kad aš reguliariai dalyvauju komiteto posėdžiuose, tačiau šį ryt buvo labai daug problemų patenkant, įvažiuojant į Briuselį. Aš labai atsiprašau, patekau į kamštį. Aišku, ta tema yra labai svarbi ir aš tikrai norėjau netgi apie tai pasisakyti ir visiškai suprantu tam, ką jūs, visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Dažnai mes bandome dalyvauti diskusijose, bet dėl triukšmo, kad net pranešėjas negali pasisakyti tyloje, ramiau, ramybėje. Ačiū už Jūsų paramą. Aš tikrai nenorėjau nieko um, asmeniškai žaisti, tačiau noriu pabrėžti, kad sekretariatui tikrai kartais e, prireikia nemažų pastangų pakviesti į posėdį um, įvairius pranešėjus e, ir po to jūs vis dėlto neišklausote jūs. Turime kartu galbūt pasvarstyti, kaip situaciją keisti. O dabar pereikime prie balsavimo mūsų laukia balsavimai dėl e, keleto pranešimų. Galime laikytis darbo tvarkėje numatytos tvarkos konkurencingos mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 metų yra parengta nuomonė, visus dokumentus jūs turite, pranešėjas ponas Pirilijo. Jums pritarus. Ne, vis dėlto dar nepamirškite ir balsavimo kortelių. Tikiuosi, kad jūsų kortelės jau paruoštas, paruoštos. Pir, pirmas kompromisas už, prieš, susilaikę, nutarta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Dvyliktasis. Prieš. Dar kartą. Dvyliktasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trylikta. Dvimis dalimis. Pasitikriname? Gerai. Pasitikriname dėl dvylikto. Elektroninis balsavimas pradedamas. Minutėlė. Panašu, kad mūsų balsavimo e, aparatai dar miega. Na, šioje patalpoje nedažnai posėdžiaujame ir tikriausiai gerai, todėl kad čia dedasi keisti dalykai. Vakar susidūrėme su problemomis, e, kai reikėjo uh, parodyti vaizdinę medžiagą, o dabar balsavimo aparatai neveikia. Ar yra kur nors koks techninis darbuotojas, kuris galėtų mums padėti? Gal tiesiog pabandykime, ne, neveikia. E, tada turime suskaičiuoti jūsų balsus dėl 12 to, kas už. sudėtinga, kai jūs ranką pakeliate, tada greitai nuleidžiate ir vėl pakeliate. Pakelkite rankas ir laikykite ilgai. Čia vos nesportinis e, pratimas. Kas balsuoja už 12 pakeitimą? Už. prieš susilaikę. Atmesta. Aš vis dėlto buvau teisus. 23 prieš, 16 už. Balsuokite aiškiai, pasidalinkite į aiškias e, komandas. 13 už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 32, sako pirmininkas. Prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 91 už, prieš, susilaikė priimta. 94 už, prieš, susilaikė priimta. 97 už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 80 su žodiniu pakeitimu balsuosime trimis dalimis. Ne, vis dėlto pirmiausia dėl žodinio pakeitimo. Ar kas nors prieštarautų? Balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Taip? Pirmiausia dėl žodinio pakeitimo. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Tada dėl pirmosios dalies. Už. Ne, viskas atkrenta. Viskas aišku. Dėl kitų nebalsuojame. Šeštasis kompromisas už. Prieš susilaikę priimta. Septintasis kompromisas už. Prieš susilaikę priimta. 118 už. Prieš susilaikę atmesta. 123 už. Prieš susilaikę atmesta. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 60 pakeitimas su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikę atmesta. 9 kompromisas už prieš susilaikę priimtas. 34 ne, atkrinta. 45 su žodiniu pakeitimu už ne. Nėra žodinio pakeitimo. Ar jūs prieštaraujate žodiniam pakeitimui? Ka, kaip dabar turėčiau pasielgti, ar visai nebalsuosime? Balsuojame dėl 45 be žodinio pakeitimo. 45 pakeitimas neįtraukiant žodinio pakeitimo. Palaukite. Pastaba dėl darbo tvarkos. Vidal kvadras. Balsavimas dėl 45 pakeitimo. Kiek suprantame, kad yra prieštaraujančiųjų Jūs pasisakote prieš šį pakeitimą, prieš konkurencingumą dėl Dievo meilės. Nematau, kokia yra problema balsuoti dėl pakeitimo be žodinio pakeitimo. Bet mes turėjome balsuoti dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Gaila, nes galėjome visi susitarti ir jūsų pozicija šiek tiek keista dabar yra. Gut, da kann man sehr verschiedener nuomonės gali skirtis. Žalieji nepritaria e, žodiniam pakeitimui, yra tam tikros taisyklės, kurių turiu tai laikytis, negaliu leisti balsuoti dėl žodinio pakeitimo, jei viena frakcija prieštarauja. Taigi, balsuojame dėl 45 originalios versijos, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Viskas. Ar galime patikrinti, gal jau veikia mūsų balsavimo aparatai? Balsuojame dėl to, ar oras gražus ar ne, kaip manote? Vis dėlto dar neveikia elektroninė balsavimo sistema. Atsis... Iš, išsisuksime ir be technikos. Mokame ir taip dirbti. 46 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę už priimta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Dvidešimt šeštasis už prieš susilaikę atmesta. Dvidešimt septintasis už prieš susilaikę atmesta. Dvidešimt aštuntasis už prieš. Dar kartą turiu paskaičiuoti. 28 kas už 28. Pakelkite rankas ir nenuleiskite prieš. Turime paskaičiuoti. Atleiskit, bet tikrai turiu paskaičiuoti, nes elektroninė balsavimo sistema vis dar neveikia. Taigi, suskaičiuojame nediskutuodami. Dar kartą paskaičiuojame. 28. Pakelkite rankas, kas balsuoja už ir rankų nenuleiskite. 29 įsivaizduokite, kad kažkas į jūs nusitaikęs. Prieš susilaikė. Vienas susilaikęs, 15 už, 24 prieš atmesta. 128, sako pirmininkas, už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimta. Balsavimas dėl viso teksto. Vėl pakelkite rankas, kas už prieš. Prieš. Prieš. Kas dabar balsuoja prieš? Susilaikę? Penki susilaikę. Šeši. Septyni susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Pranešimas tvirtinamas. Periname prie ES kosmoso strategijos rengimo, siekiant naudos piliečiams. Panašu, kad kol elektroninė sistema pradės veikti, jau balsavimas bus baigtas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimtasis už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt trečiasis už, prieš, susilaikę priimta. 24 už, prieš, susilaikę atmesta. 6 už, prieš, susilaikę priimta. 29 už, prieš, susilaikę atmesta. 30 už, prieš, susilaikę priimta. 31 už, prieš, susilaikę atmesta. 7 už, prieš, susilaikę priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikę priimta. Tran vy, pirmasis už, prieš, susilaikę priimta. Tran 2 už, prieš, susilaikę priimta. Tran 3 už, prieš, susilaikę priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikę priimta. 39 už, prieš, susilaikę pritarta. 40 už, prieš susilaikę priimta. 41 už, prieš susilaikę priimta. 42 už, prieš susilaikę atmesta. 43 už, prieš susilaikę priimta. 44 už, prieš susilaikę atmesta. 45 už, prieš susilaikė atmesta. 46 už, prieš susilaikė priimta. 47, 48, 49 identiški už, prieš susilaikė priimta. 51 už, prieš susilaikė priimta. 9 už, prieš susilaikė priimta. 10 už, prieš susilaikė priimta. Tran penktasis už, prieš susilaikę priimta. Tran septintasis už, prieš susilaikę priimta. Aštuntasis už, prieš susilaikę priimta. Devintasis už, prieš susilaikę priimta. Dešimtasis už, prieš susilaikę priimta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikę priimta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 58 už prieš susilaikę atmesta. 12 kompromisas už prieš susilaikę priimta. NV6 už prieš susilaikę priimta. 13 kompromisas už prieš susilaikę priimta. NV8 už prieš susilaikę priimta. 14 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 15 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 78 už prieš susilaikę priimta. 16 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 17 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 85 už prieš susilaikę atmesta. 86 už. Ne, atkrenta. 18 kompromisas už. Prieš susilaikę. Pritarta. 93 už. Prieš susilaikę. Priimta. 19 kompromisas už. Prieš susilaikę. Priimta. 20 kompromisas už. Prieš susilaikę. Pritarta. 102 už. Prieš susilaikę. Priimta. 21 kompromisas už prieš susilaikę atprimta. 103 už prieš susilaikę atmesta. 106 atkrenta. 104 už prieš susilaikę priimta. 105 už prieš susilaikę priimta. 107 už prieš. Pasitikriname. Dėl 107 gal elektroninė balsavimo sistema veikia. Valio! Sveikiname mūsų techninius darbuotojus. 107 elektroninis balsavimas pradedamas. APP e vienu per daug. Aha, prasideda. Ačiū. Prieš. 26 prieš 21, 2, 1 už atmesta, 108 už prieš susilaikę atmesta, 22 kompromisas už prieš susilaikę priimta, 112 už prieš susilaikę priimta. Balsavimas dėl viso pranešimo Aha, pas mane nėra poros puslapių. Envi pirmą turim dar prabalsuoti. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Konstatuojamosios dalys antra. Ne, dar 17 išnaša. 17 išnaša už, prieš, susilaikę, priimta. Konstatuojamoji dalis antra už. Susiduriu su ta pačia problema. Čia mūsų EPP balsavimo sąrašas, ar ne, ir kai kurių puslapių čia trūksta. Tikrai apgailestauju dėl to, tačiau turime dar balsuoti susidaro toks įspūdis, kad e, konstatuojamųjų dalių balsavimo sąrašo kai kas neturite, tačiau mes negalime dabar kažkaip pripiešti jums pliusiukų ar minusiukų. Tikrai čia ne mano problema. Norime balsavimą baigti dar šiandien. Okay. Also Nummer zwei, Zustimmung. Antras už. Nuostabu. Prieš susilaikę priimta. Trečias už. Prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis už. Prieš susilaikę priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikę priimta, aštuntas už, prieš susilaikę. Nesupratau. Manau, kad atmesta. Devintas už, prieš susilaikę priimta, dešimtas. Dešimtas už, prieš susilaikę priimta, antras kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Penkioliktas už, prieš susilaikę pritarta. Šešioliktasis už, prieš susilaikę pritarta. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas pradedamas. APP vienos, vienu nariu per daug. Balsavimas baigiamas, nuostabus rezultatas priimta. O dabar periname prie ES ir Kinijos. Pirmas kompromisas, kas už, ačiū, prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Septintas pakeitimas, pirma dalis, už, prieš susilaikę pritarta. Antra dalis atkrenta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Trečias kompromisas už. Prašau, pasitikriname dėl dešimto pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Saraše numatytas minusas. Vieno EPP nariu per daug. Tačiau atmesta. Labai aišku. Trečias kompromisas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Dvidešimtasis už prieš susilaikę priimta. Dvidešimt pirmas už prieš susilaikę priimta, 23 už prieš susilaikę priimta, 24 už prieš susilaikę priimta, 25 už prieš susilaikę pritarta, 5 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Žodinis pakeitimas dabar. Trečias, trečioji pastraipa, Žodinis pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 38 už, prieš, susilaikę, priimta. 39 už, prieš, susilaikę, atmesta. 40 dvimis dalimis. Pasitikriname dėl 39 Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Ir atmesta. Šiandien aš tikrai gerai nuspėju. 41 dalis už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antra dalis už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 41 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 42 už, prieš, susilaikę, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 47 už, prieš, susilaikę, priimta. 50 už, prieš, susilaikę, priimta. 51 už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 54 už, prieš, susilaikė atmesta. 55 už, prieš, susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso pranešimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Vienu noriu per daug? Ne, viskas gerai šį kartą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ačiū ir sveikiname pranešėją. Periname prie pono Mezaros pranešimo. Prieš paskutinis balsavimas 24 už prieš susilaikę atmesta 25 už prieš susilaikę atmesta 26 ir 30 už prieš susilaikė atmesta. 27 už prieš susilaikė atmesta. 28 už prieš susilaikė atmesta. 29 už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas už prieš dar kartą. Ketvirtas už prieš susilaikę priimta. 31. Pasitikriname, pasitikriname dėl ketvirto. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Priimta. 31. Už. Prieš. Susilaikę priimta. 5. Už prieš susilaikę primta 32-33 kartu už prieš susilaikę primta, šeštas už prieš susilaikę primta, 34 už prieš susilaikę atmesta, 35 už prieš susilaikę primta, 36 už prieš. Noriu dar kartą pamatyti jūsų rankas. 36 už. Prieš susilaikė atmesta. 37 už, prieš susilaikė priimta. 38 už, prieš susilaikė priimta. 39 atkrenta, 40 už, prieš susilaikė atmesta. Ne, prieš susilaikę atmesta. 41 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 42 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 43 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 44 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 45 už prieš susilaikę atmestą. 46 už prieš susilaikę priimta. 47 už prieš susilaikę atmesta. 48 dvimis dalimis. Pirma dalis už prieš susilaikę priimta. Antra dalis už prieš susilaikę atmesta. Septintas su žodiniu pakeitimu. Ar nėra prieštaraujančių? Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. 49 už prieš. Dar kartą dėl 49 už prieš. Susilaikę, atmesta. 50 už prieš. Susilaikę, atmesta. 8 už prieš. Susilaikę, priimta. Pasitikriname dėl aštunto. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Primta. 51 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 52 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 53 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 54 už. Prieš susilaikę atmesta. Devintas už, prieš, susilaikę primta. 55 už, prieš, susilaikę atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikę primta. Konstatuojamosios dalys vėl 11 už, prieš, susilaikę primta. 12 už, prieš susilaikę atmesta. Pirmas už prieš susilaikę primta. Tryliktas už prieš susilaikę atmesta. Keturioliktas už prieš susilaikę atmesta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikę primta. Devynioliktas už prieš susilaikę atmesta 20 už prieš susilaikę priimta 22 už prieš susilaikę atmesta 23 už Galime ir pasitikrinti dėl 22, 21 atkrenta, 21 atkrenta. O dėl 22-ojo, ar yra noro pasitikrinti, pasitikriname. 22-asis elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta 21 už, 28 prieš, 23 už, prieš, susilaikę, atmesta. Balsavimas dėl bendro pranešimo, elektroninis balsavimas pradedamas. baigiamas. Ir priimta, sveikiname. Dar vienas pono Mazaros pranešimas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta, antras už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę priimta, šeštas už prieš susilaikę priimta, septintas už prieš susilaikę priimta, antras kompromisas už prieš susilaikę priimta, tryliktas už prieš susilaikę priimta, keturioliktas už prieš susilaikę priimta, penkioliktas už prieš susilaikę priimta, šešioliktas už prieš susilaikę priimta 17 už, prieš susilaikę priimta 18 už, prieš susilaikę atmesta. Balsuojame dėl viso pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Primta. Sveikiname visus pranešėjus, pranešėjas, šešėlinius pranešėjas ir pranešėjus, visus darbuotojus prisidėjusius prie pranešimo rengimo. Vėlgi kreipiuosi jūsų tuo pačiu prašymu, gal galėtumėte iš salės išeiti tyliai. Die Abstimmungsmaschine war echt ein Problem. Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Wir kommen. Ponios ir ponai, perino prie įžymiojo 14 darbo atvarkės punkto. Noriu paprašyti visų, kuriems nesinori pasilikti salėje išeiti. Europos įmonių valdymo sistema. Pone kolegė Lena Kolarska-Bobinska. Kur ji? Atleiskite. Pone Lyneman, gal galite tyliau, nes ponia Babinska norės pasisakyti. Po... Pradėsime debatus ir žodį suteikiu poniai Kolarskai Babinskai. Labai ačiū. Komisijos žalioji knyga dėl įmonių valdymo yra peržiūrėta įmonių valdymo sistema sveikintina krizės metu. Per daug bendrovių krizės metu yra žlugusios dėl prasto rizikos valdymo. Todėl gera patirtis, atsakomybė ir įmonių valdymas yra labai svarbus visada, bet ypač šiandien, kaip sakiau, krizės metu. Dabartinis reguliavimo dabartinė reguliavimo sistema turi būti sustiprinta. Ir mano nuomonė teigiama štai kaip. Turime užtikrinti, kad Europos gero elgesio kodeksas būtų taikomas ir būtų laikomas ne tik dar vienas popieriaus, popierinis dokumentas. Reikia naujų įgyvendinimų priemonių, kad bendrovės suprasti, jog jos turi laikytis siūlomų taisyklių. Kai kurie iš mūsų pasakytų, kad galima manyti, kad nuosavybės kontrolė yra prieštarauja laisvai rinkai ir aš girdėjau tokių nuomonių gana dažnai diskutuojant kitais klausimais, tačiau nemanau, kad šiuo atveju e, tai tinka. Kai kurie mano pasiūlymai yra skirti griežtesniai kontroliai ir elgesio kontroliai Pirmiausia, nuomonėje siūlau priemonės, kad nacionalinės institucijos padidintų valdybų narių ir valdybų atsakomybę, skaitant nuobaudas. Kiekviena šalis turėtų nuspręsti, kokias nuobaudas taikyti, kaip jas griežtinti, tačiau tokia būtų siūloma kryptis. Antra, siūlau reikalavimą, kad valdybų nariai atitiktų atitinkamus kriterijus, kad būtų paskirti į tokias pareigas, nes dažnai to nebūna. Mums reikia viešo informacijos atskleidimo priemonių ir e, interesų konfliktų paskelbimo. Tai naudojama parlamente, tai naudojama daugelį bendrovį, reikia taikyti tai visur. Aš e, siūlau skelbti įvardėjimo ir gėdėjimo ataskaitų skelbimą e, remiantis ES kodeksais. Taip pat siūlau valdybų pirmininkų metinės konferencijas, dalyjantis gerą patirtimį. E, idėja yra ne tik tai taikyti sankcijas, bet taip pat e, skleidimą informacijos, kitimas į gerą patirtimį patirtimi apie gerą įmonių valdymą. Mano nuomonė, reikia skirti e, vyriausiojo e, direktoriaus ir valdybos e, pirmininko pareigas. Labai dažnai valdybų pirmininkai tuo pat metu užsima, užima ir direktoriaus pareigas. Reikia tai apriboti, nes būna, kad valdybos pirmininkas keliose bendrovėse netgi yra šiuose pareigose. Tai reikėtų riboti. Reikia apriboti tokių direktorių, kurie dirba valdybose, keliuose e, įmonėse, e, dažnai kaip politinių partijų ar lobisto atstovai, reikia tai riboti taip pat. Ir taip pat norime daugiau įtraukti smulkiuosius akcininkus į įmonių valdymą. Ypatingo dėmesį reikia skirti priemonėms, saugant e, mažosius akcininkus, užkertant kelią piknaudžiavimui. Ir galiausiai, ponia pirminkė, neseniai komisija, po komisarė Reding pareikalavo įtraukti e, reikalavimus dėl lyčių lygybės valdybose. Aš suprantu, kad e, tai yra ginčytinas klausimas, yra daug įvairių nuomonių Tačiau aš pritariau komisariai Reding ir jos pasiūlymui ir manau, kad reikia siekti didesnio lyčių balanso ir tai reikėtų paminėti pranešime ir mano nuomonė. Labai ačiū ir e, lauksiu diskusijos ir jūsų pasiūlymų. Ačiū. Labai ačiū, ponia Kolarska Bobinska. Ponas Dendželis. Eh, Ačiū, pirmininkė. Pritariu poniai Bobinskai jos komentarams ir pranešimui. Pasiūlymas yra geras, gerai subalansuotas. Kur kalbama tuo klausimu, kuris mums aktuolus krizės sąlygomis – siautėja finansinė krizė ir tai yra didelė našta įmonėms, ypatingai smulkioms ir vidutinėms. Taigi rizikos valdymo klausimas yra aktuali problema. ir tą problemą reikalingas sprendimas. Taigi mums reikalinga, reikalingi geros praktikos pavyzdžiai, tinkamas įmonių valdymas. Pasiūlybe, pasiūlyme numatomos labai konkrečios priemonės, kurios man yra primtinos. Ne vien tik tai su tuo susiję principai. Esu įsitikinęs, kad tos priemonės yra geros ir norėčiau akcentuoti skaidrumo klausimą ir atskaitomybės, atskaitomybės elementą bei interesų konflikto klausimą. Visą tai man yra labai svarbu. Nes mums reikia puoselėti pasitikėjimą vieningą rinką. Taip pat e, svarbi yra nuoroda į lyčių lygybę. Man irgi yra tai visiškai primtina. Nes manau, kad reikia naujų priemonių, instrumentų, kad būtų galima įgyvendinti elksenos kodeksą, numatyti nuobaudas taip pat apdovanojimus, paskatinimus tiems, kurie taiko gerą praktiką. Dėl to manau, kad bendrai pasiūlymas yra labai geras. Ačiū kolega Weber. Man irgi buvo įdomu išklausyti kolegės, ji pristatė pranešimą tinkamu metu. Įmonės per pastarosius 15 e, metų galėjo daryti, ką nori su akcininkais. Ir absoliučiai ignoruodavo personalą ir savo darbuotojus. Valdybose svarbu, kad būtų ir darbuotojų atstovų administracinėse valdybose, patariamuosiuose komitetuose ir visur kitur, kituose organuose. Tekstą galbūt galima būtų sustiprinti šią linkmę. Aš pritariu jūsų siūlymui dėl geresnio moterų atstovavimo. Galbūt formuluotės galėtų būti griežtesnės Jeigu pažvelgtumėme, kokia praktika yra kitose valstybėse narėse ir apskritai Europoje ar, ar tokiose šalise kaip Norvegija, kur moterys yra aktyvesnės, jų yra daugiau įmonių valdybose. Ir faktiškai netgi yra privaloma įtraukti moteris į valdybos darbą, jeigu viską paliksime atsakingų žmonių gera, ger, gerai valiai ir supratingumui, tuomet rezultatai nebus labai geri. Taigi reikia kažkokių tai privalomų, saistančių reikalavimų, kad e, žmonės būtų verčiami atsisakyti tokios klasių politikos. Mes matome, kaip tai pasiteisino Norvegijoje, tai yra vienas pavyzdžių. Ir matome, kokį tai poveikį daro ūkio reformai, apskaitai įmonių veiklai. Uh, Valdybose, įmonių valdybose yra labai daug moterų ir tai yra priva, pri, privalumas. Tai nėra vien tik tai sažiningumas ir panašiai. Tai ir ekonominė prasme labai apsimoka. Ačiū, panas Hekmarkas. Ačiū. Dėkoju pranešėjai, parengus nuom pranešimo projektą šią sudėtingą temą. Aš manau, kad tikrai tai yra sudėtingas klausimas, nes e, kalba eina apie įvairias tradicijas, skirtingus teisės aktus. Ir yra laikomasi skirtingų požiūrių į tai, kaip steigėsi įmonės ir kaip jos tarpusavyje yra susijusios. Čia, manau, yra vienas svarbus dalykas, kurį reiktų akcentuoti. Būtent, kad nieko nepasieksime, jeigu neakcentuosime savininko atsakomybės. Nemanau, kad reikalingi teisės aktai ateityje, kurie sumenkintų savininko atsakomybę dėl dviejų priežasčių. Nes jeigu norime leisti įmonėms lengviau plėstis, teiktis Europoje, turime sukurti galimybės savininkams. Tačiau jeigu norime iš įmonių reikalauti atsakomybės, tą galime padaryti tik tai savininkams, suteikiant atsakomybę už savo sprendimus. Na ir aš, vertindamas įvairias tradicijas egzistuojančias įvairiose valstybėse, matau, kad kai kuriuose šalise savininko atsakomybės nėra visiškai aiškios. Valdybų posėdžių salės yra uždaros Ir nors yra žinoma, kad savininkas e, gali pasakyti taip arba ne valdybai, tačiau kai kalba eina apie naują valdybą, valdybos narių atranką, dažnai tai vyksta uždarų durų. Ir mūsų pagrindinis signalas komisijai būtų štai koks. Mums reikalingas skaidrumas, nereikalingas tas pats modelis, nes įmonių teisės, teisės skiriasi skirtingose šalyse. Taigi sudėtinga kažkaip bandyti, turint tuos įmonių įstatymus, parengti kažkokį tai vieną teisės aktą, nes tradicijos yra skirtingos, yra skirtingai kūriamos įmonių valdybos. Mano šalyje įprasta įmonės valdyboje matyti narius, kurių patirtys yra skirtingos stambiose įmonėse, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie, tarkim, dirbo vienos įmonės vadyboje, po to išėjo ir perėjo į valdybas. Ir ta, tas reikalavimas, kad gali būti tik dviejų valdybų narys, tai sumenkina galimybės pasinaudoti savo profesionalumu ir kompetencijomis, kurias esi sukaupęs. Na ir pagrindinė mano mintis yra ta, kad tai pirmiausia yra savininkų atsakomybė. Ir mums europiniu mastu labai sunku nuspręsti, kaip turėtų būti skirtingose ekonominėse struktūrose. Taigi, manau, kad svarbiau gal reiktų akcentuoti skaidrumą ir savininkų atsakomybę. Ir šalia to dar norėčiau pakomentuoti lyčių pusiausvėros klausimą. Aš manau, kad vyksta pokyčiai ir uh, Mūsų patirtis šiek tiek kitokia nei nor norvegų, bet nereiktų kurti dviejų skirtingų kategorijų valdybose. Tikrai gerbiu pasiūlymų žaliojoje knygoje, bet mano vertinimu jie yra pasenę, senamadiški. Jau tikrai tik praeitie kategorizavome vyrus ir moteris. Ir įmonės turi prisimti atsakomybę ir visomis kompetencijomis rūpintis. Ir vyrų, ir moterų, ir, ir plačiau kompetencijomis rūpintis. Taigi aš pateiksiu pasiūlymus, kurie atspindės mano nuomonę, bet tikrai neturėtumėme bandyti to paties modelio pritaikyti labai skirtingoms situacijoms, nes e, įmonių teisės labai skiriasi. Aišku, galime atsižvelgti į vairias tas tradicijas, bet taip pat turime akcentuoti ir savininkų nu, atsakomybę. Nes kažina gerai turėti politinius teisės aktus, kuriais yra atimama galutinė savininkų atsakomybė ir tokiu būdu savininkai nusikrato e, tos atsakomybės. Ačiū. Kolega euh, Henan. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į ankstesnius pasisakymus ir pasakyti, kad priešingai reiktų elgtis. Uh, reikia ieškoti gilesnių atsakų. Ir mūsų, aišku, patirtys yra labai skirtingos. Ir dėl to, kad mūsų patirtys yra tokios skirtingos, turime atsižvelgti į tai ir sukurti taisyklę, pagal kurią visi, visi kuri tiktų visiems Europoje. Yra nacionalinių, europinių ir pasaulinių įmonių, kurių reakcija yra kitokia. Ir pavyzdžiui, įmonė, jeigu yra įsisteigusi Prancūzijoje, veikia kitose valstybėse narėse, kitur Europoje, kaip jie elgesi su savo darbuotojais ir ne tik darbuotojais, kaip jie elgesi ir su visa įmonė. Ir aš manau, kad dažnai ta įmonė netinkamai elgesi su savo darbuotojais. Ir jeigu norime, kad įmonės plėstusi, reikia bent jau reikalauti, kad būtų teikiama informacija, kad būtų išlaikomi santykiai su įmonės darbuotojais, nes priešingų atveju nieko nepasieksime. Ir europiniai nacionaliniai teisės aktai numato, kad darbuotojai būtų informuojami, tačiau gan dažnai jie negali kreiptis į teismą, kad bent jau gautų minimalios informacijos. Taigi, netgi jeigu tai yra numatyta įstatymė, vis tiek kai kurie įmonių vadovai neduoda tos informacijos. Ir galiausiai jau tik tai teismas priverčia tą padaryti. Pasiūlymas yra geras, jį galima tobulinti ir aš e, pritariu tam, kad būtų publikuojama informacija, nes dažnai administracinės valdybos tarpusavėje bendrauja ir užkerta kelią e, tam tikrų kitų įmonių dalyvavimui. Ir šiandieną labai svarbu naudotis visomis priemonėmis, kurias turi įmonės, tam, kad galėtų vykdyti veiklą pagal teisės normas. Ir labai dažnai dabar bankrotų yra naudojamasi būtent e, subrangovų atžvilgių, bandant nuslėpti kainas ir panašiai. Taigi reiktų pažiūrėti, kas leistina pagal įstatymus e, taikyti, taikyti sąžiningos konkurencijos nuostatas ir taip pat reikalingas įstatymas, kuris būtų taikomas visiems. Ja, vielen Dank. Krameris. Ačiū. Aš su didžiausiu susidomėjimu skaičiau šį pranešimą ir manau, kad e, turime e, nebandyti tapti e, verslo ar įmonių kultūros kūrėjais. Mes esame politikai. Manau, kad įmonės valdymo klausimai yra įmonės valdančiųjų kompetencijoje. Tuo tarpu mes galbūt galėtume, galėtume pasvarstyti, kokios rizikos, kurios prisima e, įmonės, yra priimtinos, kurios ne, turint omenyje ir šią finansinę ir ekonominę krizę, su kurios padarniais mes dabar turime susidoroti. Aš Nemanau, kad reikėtų numatyti kažkokius labai griežtus ataskaitų teikimo reikalavimus, nes e, tokiu būdu sukursime tik e, daugiau e, biurokratijos, o valdymo sistemos nepatobulinsime. Tuo tarpu lyčių lygybės principo dėgymo numatymas generaliniuose direktoratuose ar valdyboje taip pat nėra gera idėja. Čia esama ir neigiamos patirties. Pavyzdžiui, jau dabar Vokietijoje įstatyme yra įtvirtintos tam tikros nuostatos numačia, numatančios prievolę uh, E, valdyboje tam tikrą dalį aukštų pozicijų užimti moterims. E, jei, pavyzdžiui, įmonė yra labai didelė, tai ieškoma būdų, kaip e, atitikti visų interesus atsižvelgiama į akcininkų pageidavimus, klientų poreikius. Todėl ypač didelių įmonių atveju negalima galvoti e, tik apie pelną ir grįžti prie klasių kovų. Vokietijoje būtų daug e, viešos kritikos dėl ypač didelių įmonių valdymo e, priemonės, priemonių. Negalime įmonių laikyti už labai trumpo pavadėlio. Manau, kad tas perdėtas reguliavimas nepagerins įmonių valdymo Europos Sąjungoje, tačiau sukurs nereikalingus e, biurokratinius barjerus. Ar iš komisijos norės kas nors pasisakyti? Merci beaucoup pour, pour vos commentaires. Dėkoju už pastabas. Komisija ką tik paskelbė prieš kelias dienas tokį dokumentą, pareiškimą po viešųjų konsultacijų. Ir jūsų pasiūlymas, aišku, yra labai svarbus elementas, į kurį reikia atsižvelgti. Na ir atsižvelgsime ir į diskusijas egzistuoja tikrai skirtingos tradicijos, skirtingos praktikos, sistemos skiriasi ir bandysime pasitelkti jūsų komentarus, kurie yra labai įdomus, taip pat ir konsultacijų rezultatus ir pasiūlysime kažkokį tai veikiantį, funkcionuojantį modelį visos Europos mastu. Ačiū. Danke sehr, Frau Kolarska-Bobinska. Möchten Sie? Labai ačiū, ponia Kolarska-Bobinska. Gal dabar kalbėsiu lenkiškai. Iš ties nežinau, kur jūs, ponia, radote mano pranešime tokią nuostatą, kurio, kuria akcentuojamas pelno siekimas. Manau, kad e, kartais e, daugelis ir politikų turi įmonės, e, kurios sulaukia kritiško visuomenės vertinimo, tačiau ne, ne jums šitai taikau. Uh, O palikti viską ekonomikos savireguliavimui ne visada pasiteisinantis metodas, tai parodė ir mūsų netolima patirtis, praeitis bankų ir įmonių situacija, kur kartais tikrai labai svarbu žinoti, kas yra savininkai. Jūs kalbėjote apie tai, kad savininkai kai turėtų atsakyti, prisimti visą atsakomybę. Tačiau kapitalizmo amžyje, kuriame gyvename, retai kada įmonę valdo vienas savininkas. Net yra paslėptųjų, šešėlinių valdytojų, yra visokių įmonių formų. Taigi tas skaidrumas yra tikrai reikalingas, būtent skaidrumo mums trūksta. Be to, kartais reikia tiesiog pagelbėti savininkams, bandant apriboti kai kurias e, įmonių praktikas. Aš tikrai nenoriu pateikti jokio kodekso, tačiau bandame nubrėžti tam tikrą kryptį, kurią reikėtų eiti dėl moterų proporcijos valdybose. Jau dabar aišku, kad nenumatę jokių kvotų galime labai daug ir gražiai kalbėti apie e, tam tikras strategijas ir kryptis. Galime kalbėti apie laisvosios rinkos poreikį, nenumatyti jokios disciplinos, e, tačiau manau, kad reikia vis dėlto siūsti aiškesnį signalą, numatant konkrečius pasiūlymus. Ačiū. Labai ačiū. Šį darbo atvarkės punktą taip pat baigiame. Ne, 24 lapkričio 12 valanda yra pateikim, pakeitimų pateikimo terminas. Perėsime prie ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos visuotinio kibernetinio saugumo užtikrinimas. Pranešėjas yra ponas Kalfin, jums ir suteiksiu žodį pirmiausia. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kolegų, kad neparengiau dokumento diskusijai, tačiau šešėliniams pranešėjams greitai pateiksiu projektą, kurį galėsime aptarinėti kaip tekstą pranešimui. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos norėčiau įtraukti į šį pranešimą. Kokia yra logika? Komisija paskelbė du komunikatus apie e, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugą 9 metais ir po to 11 metais. Yra planas taip pat e, tos kritinės ypatingos svarbos infrastruktūros e, atžvilgių imtis veiksmų planą patikrinti. Yra teisėkros ir neteisėkros pasiūlymo E, kibernetinės saugumas minimas įvairiose kontekstuose, kai dėl e, NISA įgaliojimų, skaitinės darbo tvarkės, e, infrastruktūros antpolių dokumentų. Įvairiuose dokumentuose yra įvairios informacijos, įvairių formuluočių skirtų kibernetiniam saugumui. Turime užtikrinti, kad suprantame, jog e, informacinių ryšių e, technologija susijusi su kibernetiniu saugumu yra labai konkurencinga. Ir mūsų teisės aktai, aišku, turi paremti technologiją, tai yra pozityvu, neturėtų būti atvirkščiai. Ir antra, tai kad pramonės, aišku, nueis toliau, tai visojopai pralenks institucijas ir tai e, suprantama, nes technologija vystosi labai greitai, o pramonė pati e, užsima kibernetiniu saugumu. Teisės aktų, kurie tiesiog galėtų pakoreguoti patį procesą ir imtis prevencinių priemonių. Yra du iššūkiai susijęs su kibernetinės erdvės plėtojimusi, su internetu. Pirmiausia, tai yra nusikaltimai, kurie yra įprastiniai, tai yra pornografija, vagystės, e, bankų sąskaitų, e, e, vagystės iš bankų sąskaitų ir panašiai ir panašiai. Tai ši dalis yra pakankamai aiški ir čia reikia taikyti esamus teisės aktus. Jau turime gerų pavyzdžių, gerą bendradarbiavimo, įskaitant su Europolu, persekiant tokius nusikaltimus. Turime tiesiog užtikrinti, kad e, būtų taikomi esami teisės aktai įvairialypėje aplinkoje, tai yra internete, kibernetinėje erdvėje. Antra, yra nauji iššūkiai, kurie atsiranda e, tik kaip kibernetinėje erdvėje, tai yra e, botnetai, taip vadinamas phishingas, kibernetiniai antpoliai. Tai yra grėsmės kibernetinės erdvės saugumai, kurie yra susiję tik tai su interneto aplinka. Čia paprastai neturime egzistuojančių teisės aktų, reikia galvoti bent jau apie kažkokius pagrindus, sprendžiant šias problemas. Geras pavyzdys yra komisijos pasiūlymas apie informacijos sistemas, kuomet botnetai yra e, kriminalizuojami ir galima E, apjungti įvairių valstybių narių teisės aktus. ES galėtų padaryti tris dalykus. Pirmiausia, e, numatyti visapusišką požiūrį į kibernetinės erdvės saugumą. Minėdamas tokį požiūrį, aš manau, teigiu, kad turėtų būti strategija, kuri e, padėtų pagrindus tam, kaip ES turėtų elgtis su kibernetiniu saugumu, saugumu įskaitant naujus įvykius, pavyzdžiui, taip vadinama, tos e, nuotolinio išteklių valdymo kompiuterijos ir kitų dalykų. Tokia strategija turėtų sukurti atsparę kibernetinę erdvę ir e, atsparias sistemas. Ne tiek, kad būtų saugo, apsisaugoma nuo individualių antpolių, bet užtikrinant, kad tinklai yra atsparus, kad galėtų atlaikyti tokius antpolius. Yra problema su apibrieštimis, kai kalbama apie ypatingos informacinės infrastruktūros apsaugą. E, ilga diskusija vykusi neišsprendė, kas yra ta ypatingos svarbos infrastruktūra. Ir jeigu sutarsime dėl elektros tinklų, vandens tiekimo, vis tiek dar nesutarėme dėl informacinių technologijų infrastruktūroje, ar jie yra ypatingos svarbos ar ne. Ir aš manau, kad turime pagilinti dialogą su suinteresuotomis šalimis, kad sukurtume reglamentus informacinės technologijos erdvėjai. E, e, tokiam, tokiems pagrindams plėtoti reikia konstatuoti su vėriomis šalimis. Komisija jau pradėjo e, konsultacijas dėl nuotolinių išteklių valdymo kompiuterijos strategijos ir reikia visą tai e, vertinti plačiau, kai kuriame pagrindus kibernetinio apsaugai. Reikia sukurti minimalius standartus, įskaitant nacionalinės e, institucijas, tarpusavę sudarinimą tarp nacionalinių institucijų. ENISA, Europos tinklo informacijos saugos agentūra, yra labai aktyvi e, šią prasme E, turime pranešimą, kuris yra e, svarstamas mūsų komitete dėl NISA įgaliojimų ir čia atitinkami klausimai turi būti taip pat aptariami. Turime atsižvelgti ir taip pat ir kelis svarbius dalykus, kuriant tą pagrindą. Pirmiausia, klausimas yra susijęs su, su jautria informacija. Kai kurios valstybės narės priešinasi tam, kad būtų Europos politika kibernetinės erdvės saugumui. Ir tai susijęs su, su, e, su jautrios ar slaptos informacijos naudojimu. Tokia diskusija turėtų atsinaujinti, nes e, kalbama ne tik apie prieigą prie jautrios informacijos, bet apie Europos strategiją, kuriant atsparę infrastruktūrą. Tai E, turbūt turėtų patraukti valstybių narių dėmesį. Kitas klausimas, į kurį reikia atsižvelgti rengiant bendrus, bendrą pagrindą, tai yra laisvė kurti technologiją. Labai dažnai ir šiame parlamente bandome vartoti e, technologijų internetų naudojimą, nes nežinome, kaip užkristi kelią piknaudžiavimui tomis technologijomis. Taigi turėtume e, patvirtinti strategiją ar politiką, kuri leistų ar stimuliuotų technologijos plėtojimą ir ją naudoti saugiai kibernetiniai erdvėjai užtikrinti. Ir pagaliau turime užtikrinti prieigą e, kaip principą, kuriant tokią strategiją. Taigi, toje bendroje, bendrose pagrinduose galima kalbėti apie daug dalykų, tai yra švietimą, apmokymą, tiek bendros apskritai visuomenės, tiek specialistų. Antras dalykas, ką galėtų padaryti ES, tai sukurti mechanizmą, kaip įgyvendinti politiką. Jau turime ENISA agentūrą, turime bendradarbiavimo mechanizmus Europolę, bet reikia mums stipresnių mechanizmų, kad užkirstume kelią E, grėsmės saugumui ir aptartis jautrius klausimus. Pavyzdžiui, ar būtų pareiga viešai skelbti apie kibernetinius išpolius. Tai yra vienas iš klausimų, kuris yra diskutuojamas. Na ir pagaliau pranešime siūlyčiau įtraukti dar vieną dalyką, tai yra klausimas susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu ir ES atstovavimu. Tai yra svarbus klausimas, kadangi kibernetinis saugumas yra susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu. Turime tam tikrų pozityvių veiksmų po praėjusių metų pabaigos, kuomet kibernetinis saugumas tapo transatlantijo dialogo dalimi ir buvo sudaryt, sukurtas e, darbo mechanizmas tarp ES ir JAV, tačiau turime plėtoti ES potencialą ir galimybės saveikauti su tarptiniais partneriais, e, sakyčiau, su panašiai mąstančiomis šalimis, kad būtų galima sukurti stipresnius tarptinio bendradarbiavimo mechanizmus šioje srityje. Na ir pagaliau, ponia pirmininkė, norėčiau baigdamas paminėti procedūrinius e, aspektus. Pasistengsiu pateikti politiniams raksams, šešėliams pranešėjams e, dokumentą, kurį galėtume aptarti Galbūt galima būtų šiek tiek pakoreguoti grafiką ir pranešimą aptarti komitete kitų metų pradžioje, galbūt sausio mėnesį, šiaip ar taip kitų metų pradžioje. Dank. Labai ačiū, panas Nisteloroje. Ačiū, pirmininkė. Iš principo e, Pritariu pranešėjui ir manau, kad reikia imtis tų žingsnių. Norėtumėme gauti dokumentą iš pranešėjo kuo greičiau, nes manome, kad ten rasime daug ko ir norime žinoti, koks bus realus šio dokumento indėlis. Komisija teikia pasiūlymus keliose srityse. Vakar ponia Krūs lankėsi mūsų posėdyje ir trumpai palėtė tinklų kompiuterijos klausimą. Taip pat yra nauja duomenų direktyva rengiama. Taigi, jeigu norime daryti įtako šiems procesams, turime parengti prekes, turime turėti tą dokumentą, kurį galėtumėme panalizuoti. Jeigu dokumentas pasirodys tik sausio pabaigoje, na, manau, kad e, tam susilauksite visų frakcijų paramos. Kitas dalykas, kiek aktualus klausimas, labai aktualus. Nepaprastai, pažvelkime, kas vyksta bankuose. Keli pavyzdžiai, kokius, kokias išlaidas tenka patirti bankams dėl to. Visi saugumo klausimai, visa tai, kas vyksta internetu. Ir nuolatos yra prašoma įrašyti slaptažodį. Aš dešimt kartų, dešimt kartų per dieną tokius pasiūlymus gaunu ir kai kurie žmonės ir patenka į, į, į tuos spastus. Aišku, bankai neatskleidžia, kiek investuoja į saugumo priemonės, bet kalba eina apie pinigus ir turime galvoti apie tokių grėsmių finansinius kaštus. Mano valstybėje Niderlanduose yra įmonė, kuri tvarko visus duomenis, asmeninius slaptažodžius, ID ir įvairius kodus vyriausybei. Ir netgi tą įmonę irgi pavyko hakeriams jų duomenų bazę įsilaužti ir viskas sustojo. Taigi turėsime dabar kažką nuo 12 metų sausio mėnesio daryti, nes įro... hakeriai įrodė, kad sistema nėra efektyvi. Taigi tai turi ir finansinių, ir ekonominių padarinių. Ir e, girdėjome iš komisarės Krūs, kad yra siūlomas priemonių paketas, bus siūlomas prie, priemonių paketas dėl duomenų apsaugos ir kitų aspektų. Ir yra kitų komisijos pasiūlymų. Taigi aš pritariu kam, tam, kas ką tai buvo pasakyta, buvo paliesti įvairių svarbus aspektai ir mes labai norėtume čia matyti daugiau pažangos. Mes matome, kad Janis, aišku, čia daug dirba. Ir apie tai kalbėsime dar aptardami ir Čičesterio pranešimą kitų metų pradžioje. Taigi, džiaugiuosi dėl to, ką sakė pranešėjas, norime judėti į priekį, kuo galima greičiau, norime jums padėti, kad būtų pasiektas kiek įmanoma geresnis sprendimas. Dėkoju. Labai ačiū. Panašu, kad iš komisijos kompetentingų atstovų dar niekas neatvyko. Tai tikriausiai todėl, kad mes šiandien labai greitai e, judame į priekį. Šį darbo tvarkės punktą taip pat e, baigėme ir periname prie 16 darbo tvarkės punkto. EP ad hoc delegacijos į 2011 m. 6 interneto valdymo forumą surenkta rugsėjo 27-30 d. Nairobija ataskaita. Manęs ten nebuvo, nėra čia ir kolegų, kurie buvo, o mes taip norėtume sužinoti, ką nors. Gal jie nuhakinti? Pilar de Castillo, she want to tell us. Pone de Castillo um, yra pakeliui uh, mūsų sekretariato darbuotoja mane ką tik informavo, tik neaišku, ar tas pakeliui yra iš uh, ilgo kelio ar trumpo kelio. O, jūs jau čia. Tikriausiai labai skubėjote ir labai geros sportinės formos esate. Sugebėjote greičiausiai įveikti šį atstumą nuostabu. Tiesiog galite pradėti, jei norite. Nes čia salėje sėdi trys kolegos, kurie labai laukia jūsų informacijos. Taip pat yra pateikta informacija ir raštu tiems, kurių šiandien čia nėra. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu ispanų kalba, tai leis man pasistumėti į priekį greičiau. Jūs tikriausiai žinote, kad rugsėjo 27-30 dieną įvyko šeštasis interneto valdymo forumas. E, šis forumas vyko Nairobija. Kaip žinote, kiekvienais metais vyksta toks forumas. Jungtinės tautos inicijavo šį forumą. Siekdamos suvienodinti pasaulio lyderių e, veiksmus. Trys e, mūsų parlamento nariai e, buvo ad hoc delegacija iš kultūros komiteto, taip pat ir aš. Taip pat daug delegatų į forumą atvyko iš Europos komisijos. Net komisijos nariai Nelly Krūs e, buvo komisijos delegacijos pirmininkė, ji dalyvavo tiek forumo debatuose, tiek darbo grupėje, tiek e, susitiko su Kenijos valdžios atstovais. Pačios svarbiausios temos buvo susijusios su vadinamuoju cloud computing, nuotolinio išteklių valdymo kompiuterija. Tai buvo pati svarbiausia tema. Komisija surengė seminarą skirtą kaip tik šiai temai nuotolinio išteklių valdymo kompiuterija e, vyriausybių administracijose Traptautiniai priekybos rūmai um, taip pat dalyvavo šiame forume, atvyko delegatai iš Europos, iš JAV. Vyko ir debatai kitose darbo grupėse, kur buvo nagrinėjami vaikų apsaugos nuo internete slypinčių grėsmių klausimai. Tačiau pats įdomiausias dalykas buvo tikriausiai štai koks. Šis formas buvo sukurtas siekiant suteikti tinkamą platformą visoms susidomėjusiams šalims - įmonėms, vartotojams, vyriausybėms, piliečiams, įvairiams organizacijoms. Taigi ta, tos tikslinės grupės yra labai įvairios. Nėra numatyta jokia ypatinga dalyvių kontrolė. Tai yra tiesiog diskusijų formos. O ne koks nors reguliavimo organas. Tiesiog diskusijų platforma, kurioje gali dalyvauti kiekvienas. Šis formas ir įdomas tuo, kad jis yra labai atviras. Galima išklausyti uh, labai įvairių požiūrių, iš įvairių perspektyvų. Ir tai ir yra įdomu. Pastarosius metus šį formą lydi sėkmė ir jos paslaptis yra tame, kad buvo sukurta ne viena iniciatyva, kuriomis buvo siekiama įtraukti ir vyriausybės į bendras diskusijas. Kinija ir Indija, Brazilija. Taip pat dalyvavo diskusijose. Vyko diskusijos ir um, apie vyriausybių vaidmenį ir patys vyriausybių atstovai taip pat aktyviai dalyvavo diskusijose tiek uh, JAV, tiek ES uh, vyriausybių atstovai dalyvavo forume. O ponia komisijos narė Kros e, pabrėžė, kad nereikėtų visų užduočių perduoti į vyriausybių rankas, nes e, jei tai būtų padaryta, tai keistusi ir e, bendras forumo charakteris. Tokia buvo ES pozicija. Jungtinės karalystės um, ministras atsakingas už telekomunikacijas taip pat labai aktyviai dalyvavo diskusijose. Buvo pabrėžta, kad forumas neturėtų tapti tarp vyriausybinę instituciją, tarp vyriausybinę platformą. Jis tiesiog turėtų būti toks pat atviras, kaip ir buvo. Tikriausiai dar teks diskutuoti šiuo klausimu. Kinija e, pageidauja rezoliucijos dėl šios temos. JAV ir Europos pozicijos sutapo. Užmeskėme daug kontaktų su Kenijos parlamento atstovais. Kenija dabar keičiasi, vyksta labai greitos reformos. Nuo 5 iki 6 procentų e, pernai siekia ekonomikos augimas Kenijoje. Kenija gali būti puikus pavyzdys visoms Afrikos e, valstybėms. Jo labiau, kad e, Kenijai sekasi. Ir e, galiu papasakoti trumpą anegdotą. Mes lankėmės mokykloje, kur yra 1200 mokytų, mokinių. Kartu toje mokykloje lankėmės su komisijos nare Krus. E, buvo labai įdomu. Viskas vyko lušnynė, labai skurdžiame, e, atokiame regione. Ir mokyklos mokiniai su savo šeimomis gyvena tiesiog gatvėje. Tuo tarpu mokykloje išskirtinis dėmesys yra skiriamas. Interneto technologijoms tai yra išskirtinis dalykas. Komisija rengdamasi šiam forumui rengėsi labai stipriai ir pačios diskusijos tikrai buvo labai įdomios. Mes glaudžiai bendradarbiavome su komisija ir gruodžio mėnesį vyks dar vienas posėdis forumo rezultatams aptarti. Manau, kad tol, kol šis forumas sugebės būti atviras pasauliui, tol jis bus prasmingas ir svarbus, siunčiantis labai aiškius signalus visam pasauliu ir visi turime to siekti. Ačiū, kolega Weberis nori paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė, man labai įdomus buvo jūsų pasakojimas ir išvados išsaugoti tokį forumą kaip atviros asamblėjos darinį, kur galima keistis patirtimi ir teikti pasiūlymus. Na, aš savo ruoštų norėčiau užduoti klausimą. Viena pagrindinių problemų, su kuria susidurėme naujų technologijų srityje, yra tai, kad yra taip vadinamas skaitmeninis susiskaldimas. Šalia kitų susiskaldimo, ekonominio ir socialinio susiskaldimo. Mm Man buvo labai įdomu išklausyti jūsų, ką jūs pasakote apie Keniją ir apie tą mokyklą. Ar šiame forume buvo teikti pasiūlymai bandyti išvengti tokio skaitmeninio susiskaldimo? Kadangi yra prieiga prie tinklo ir reikalinga investuoti į, daug investuoti ir į infrastruktūras. Ir um, didesniuose miestuose tie dalykai egzistuoja pakrantėje, tačiau šalies viduryje to trūksta. Ir čia kyla klausimas, ar ši tema buvo aptarta, ar imamasi bandyti kažkaip išvengti arba sušvelninti tą susiskaldimą. Mr. Kalfin. Panas Kalfinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Supratau, kad forume nebuvo apie tai kalbėta, bet mūsų komitete ta tema aktuali yra naujasis interneto protokolas. Gal kažkiek palėtėte tą temą. Uh, Dabartinis interneto protokolas yra išnaudotas. IPv4. Taigi turėsime susidurti su momentu gan greitai, kai tų adresų, adresų pritruks. Ir prie šeštojo protokolo perėjimo reiks imtis pastangų net komercinių pagrindų ir Europos komisija kažkokį tą strategiją ar tai dokumentą buvo apie tai parengusi. Taigi mums kartu su komisija kažkaip reiks padirbėti šioje srityje. Ir dar viena pastaba. Buvo kalbama apie tinklo kompiuteriją valstybinėse įstaigose. Europos parlamente tinklo kompiuterijos paslaugomis naudotis negaliu dėja, o tos priemonės mums labai reiktų. Ačiū. Pilar, please, yeah. Sí, eh, vamos a ver. En relación a la, a la primeras eh, consideraciones. Ačiū. Dėl uh, eh, skaitinio susiskaidimo. Vienas dalykas vis iškyla mūsų diskusijose, kai kalbam apie santykius tarp technologinės plėtros, informacinių technologijų ir ryšių bei ekonominio ir socialinio vystimosi. Tai diskusija yra ilga, visada e, vis e, iškyla. Ir vietoj to, kad rengtume veiksmų sąrašą siekiant plėtros visose šalise, yra bendros gairės, kurios yra tos pačios, kaip ir aptariamas čia. Aišku, reikia nuveikti dar daug, ne tik mūsų šalise, Europos Sąjungoje. Aišku, yra kultūrinių ir geografinių skirtumų. Ir kai kalbam apie plačiai jos interneto ryšį, kalbama apie tai ir apie tai, kad reikia investuoti į naujos kartos tinklus. Tačiau Europos parlamento požiūriu turime apsispręsti, kokia yra mūsų platforma, mes nei vyriausybė, nei komisija. Tai yra vienas iš klausimų, kuris iškilo, iškilo susitikėme parlamentarais, kitais nacionaliniais parlamentarais, pavyzdžiui, iš Junktinės karalystės, Vokietijos. Ten buvo taip pat prancūzų, E, parlamento atstovų, kurie sustiko su Europos parlamento nariais. Ir vienas keliamų klausimų buvo aiškinimasis, e, kaip surenkti kitą interneto valdymo forumą, kad e, jame galėtų pasisakyti kitų nacionalinių parlamentų atstovai ir kad būtų galima pakalbėti apie šiuos klausimus. Buvo minimo daug kitų iniciatyvų ir programų. Pavyzdžiui, mes lankėmės e, stebint pristatymą, kuris vadinamas e, technologinės įrangos antrinis panaudojimas. Tai buvo labai įdomus pristatymas. Nepelno organizacija e, bando sukurti antrinio kompiuterių panaudojimo mechanizmą. Ar perdirbti kompiuterius. E, tokie kompiuteriai gali būti naudojami mokant žmonės naujų įgūdžių ir panašiai. Dėl interneto protokolo, tai gerai, kad uždavėte šį klausimą, ponia Kalfinai nes tai buvo vienas iš įdomiausių sustikimų. ICAN atstovai e, dalyvavo tame posėdėje, tai žinoma, susitikime su tokiais atstovais galima kelti klausimus, e, reikšti savo nuomonę, tačiau mes neturime jokių galių šioje srityje. ICAN yra privati organizacija ir e, dirba tą valdymo darbą, jį turi sutartį su Šiaurės Amerikos vyriausybė. O sąlygos e, jos darbui tokias ir tie kaip skaidrumas, atitikimo klausimai, valdybos narių e, klausimai, jų skaičius. Šie dalykai yra numatyti sutartyje tarp Junktinių valstybių vyriausybės ir šios organizacijos. E, mes teigiame, kad yra suvokimo problemų. Žinoma, tai yra iš tikrųjų monopolija, tai nėra atvira rinka, kur galėtų kelios įmonės konkuruoti. Ir tai, kad tik ši bendrovė gali atlikti tą funkciją, yra, reiškia tai, kad jų atsakomybė yra dar didesnė, nes jie veikia nerinkos sąlygomis. Todėl, aišku, jų veikla turi, ba, turi būti stebime ir apskritai jų įvaizdis, ar jie veikia nepriklausomai ar ne. Taigi, e, e, ji turi būti stebima, jos atsakomybė yra didesnė ir bendrovė, aišku, supranta, e, kokia atsakomybė jai tenka tarptautinės bendruomenės akise. Komisija ir Junktinių valstybių vyriausybė palaiko santykius su šią įmonę. Jūs keliate klausimą dėl kylančių problemų. E, dėl taisyklių trūkumo, skaidrumo klausimų ir taip vadinamų politinių klausimų. Tačiau e, sustikimas e, su ICAN organizacija mums atrodė pavykęs, nes buvo pasakyta tai, kas mums atrodė būtina pasakyti. Nebuvo kalbama apie šį klausimą, kurį jūs iškėlėte, nes tai daugiau yra techninis klausimas ir jis nebuvo darbo atvarkėje. Taigi aš galiu pasakyti, kad posėdį, kurį e, suplanavome su komisijos generaliniu direktoriumi, reikėtų e, visiems sudalyvauti ir e, tuomet sužinosime, koks bus tolesnis grafikas, rengiant forumą ir kitus dalykus susijusius su formu. Labai ačiū už išsamų pranešimą. Mes jį gavome ir raštu. Net yra keletas nuotraukų, tikrai gražios tos nuotraukos. Sekretariatas prašo tuos, e, kurie keliavo, dalyvavo delegacijoje ir turi pastabų dėl šio dokumento, lai e, kreipiasi į sekretariatą, nes vėliau bus patvirtinta oficiali versija. Taigi, e, šią rytinę dalį aš norėčiau trumpai pasakyti, kad puikiai bendradarbiavome su sekretariatu, Lena dalyvavo delegacijoje ir ta pagalba, kurios laukime į sekretariatą, buvo puikiai. Mes labai mielai priimame pagyros žodžius sekretariatui ir, aišku, pritarėme tam posėdį. Baigiame, vertėjams taip pat linkiu geros, gerų pietų, smagios pertraukos. Mes kartais, matote, sugebame labai greitai pasistumėti į priekį. Ačiū, iki.